Einen schönen guten Morgen äh, an alle Kollegen und. Labas rytas visiems kolegoms. Reikia, manau, pradėti oficialiai darbą. Labas rytas. Prieš uh, uh, pradėdami darbą reiktų padaryti tai, ką aš retai darau, nes pamirštu tą daryti. Dėkoju vertėjams, kurie čia atvyko mm, šimtų procentų, matau, visos kabinos užimtos. Dėkoju už jūsų darbą ir pagalbą mums. E, neretai jūs esate kiek pamiršti, bet šiandien aš norėčiau jums visiems nuoširdžiai padėkoti mūsų visų vardu. Um. Wir haben heute auf der Tagesordnung ein paar formelle Geschichten, nämlich die äh, Šiandien mm, pirmiausia turime patvirtinti protokolus mūsų paskutinių jau posėdžių. Galime juos visus iš karto ir patvirtinti. Kadangi iš narių nesulaukta jokių pastabų, o Toliau mes esame užsibrėžę e, du klausimus išnagrinėti. Pirmiausia, pasikeisti pirmą kartą nuomonėmis apie nesuskaičiuojamą gausybę pakeitimų. Čia norėčiau šibėtą pasakyti. Tikrai ne, negalime dirbti taip, kaip esame įpratę. Per diskusijas su koordinatoriais, šešėliniais pranešėjais, susitarėme, aišku, atsižvelgdami į pranešėjus pasiūlymą, būtent vadovausimės kitą procedūrą nei įprasta. der verschiedenen Änderungsanträge und mit diesem Wissen würde dann die Berichterstatterin hergehen und versuchen, n'a plus d'interprétation? Paprastai mes pateikėme pakeitimų. Welche Sprachen funktionieren nicht?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 Taigi, per posėdį su pranešėja, šešėliniais pranešėjais ir koordinatoriais susitarėme, kad e, Parvanč Beres išreiškė pasiryžimą iki mėnesio e, pabaigos perdirbti pranešimą, atnaujinti jį ir pateikti jo naują versiją tuos pakeitimus, kurie yra pateikti ir kurie yra tos toros knygos prieš jūs. Parengti, peržiūrėti, sutraukti kompromisinius pakeitimus bei pateikti mums visiems. Tuomet šešėliniai pranešėjai, koordinatoriai, e, rūp rūpjūčio 31 dieną viską aptarsime neįlinėme posėdėje. Po to pirmosiomis rugsėjo dienomis tikiuosi baigsime darbą. Tai reiškia, turėtumėme uh, atnaujintą pranešimo versiją priimti didelę balsų daugumą Rugsėjo 29 vyks balsavimas e, parlamente, kodėlgi šią dieną, būtent tuo metu, rugsėjo pabaigoje, e, spalio pradžioje e, vadovų tarybos pirmininko Van Rompoj darbo grupė pateiks savo pasiūlymus ir mes galėsime ir šios pasiūlymus panagrinėti jie galėsia mūsų pranešimą atsižvelgti. Taigi mes neketiname nagrinėti tą pusantro tūkstančio pakeitimo, bet tiesiog reiktų paprašyti e, frakcijų atstovų padaryti trumpą pareiškimą. E,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 Uh, our crisis committee uh, has been extended. Kaip žinote, mūsų komiteto įgaliojimai pratesti iki kitų metų pabaigos, tad dėl galutinio pranešimo teksto, nes e, šis tekstas yra tik tai tarpinis, vadinasi, dėl uh, galutinio teksto mes balsuosime tik tai kitų metų uh, vasarą, Liepos mėnesį, vadinasi, komitete prieš kelias savaitės iki to, kitaip sakant, e, mūsų darbą turėjome galimybę pratesti. Na ir dabar reikėtų mums apsispręsti, o kaip tas papildomas laikas turėtų būti panaudotas, ką mes turėtume nuveikti. Ir aš raginčiau koordinatorius ir šešėlinis pranešėjus ir visus komiteto narius ir pamastyti, o kaip mes tuos papildomus šešis mėnesius galėtume panaudoti, kad kai susitiksime rugsėjį, galėtume jau susitarti dėl darbo plano mūsų komiteto egzistavimo likusiai daliai ir paskui susitelkti ties tais darbais. Taigi, Dabar kviečiu politinių frakcijų narius e, pateikti savo pastabas, o prieš tai tikriausiai ponė Perveš Baran e, e, galės mums pakloti pagrindus diskusijai. Dėkuoju, pirmininkė, kad išaiškinote, kokia dabar yra padėtis. Noriu padėkoti kolegoms, e, su kuriais dirbau rengdama šį pranešimą ir ypatingai tiems, kurie patekė tuos 1600 ar daugiau pakeitimų. Tai demonstruoja, kad iš tikrųjų e, šis tekstas yra labai svarbus. Dauguma tų pakeitimų e, yra pridedantis e, labai daug svarbos tam pranešimui, kiti prieštarauja. Tad kiekvienam labai aiškiai norėčiau pasakyti, kad e, kiekvienas iš pateiktų 1600 pakeitimų bus perskaitytas ir labai gerai išanalizuotas, ištrauksime iš jų kiek galima daugiau. Kalbant apie tų pakeitimų turinį, dabar aišku, kad net atskirose politinėse frakcijose egzistuoja tam tikrų neišspręstų skirtumų. Nežinau net kaip čia išsireikšti, bet gal dėl uh, E, per nelik didelio sažiningumo arba dėl to, kad patingėjo e, frakcijų koordinatoriai kartais e, pateikė pakeitimus, kurie daugiau ar mažiau atspindi frakcijos poziciją, o ne atskiro E, frakcijos nario poziciją ir aš būtent juos daugiau kreipiu dėmesį. Dabar e, keletas techninių pastabų, visi sutarėme, kad e, pranešimas turėtų būti labai glaustas ir aš stengiausi kuo glaustesnį jį padaryti. Bet dabar man iškyla velniškai sunkus uždavinys perskaičiau e, pakeitimus. Matau, kad 410 jų yra siūloma išbraukti bent 178 punktus. E, bet net jeigu taip ir atsitiktų, vis tiek turėsime labai labai ilgą tekstą, ilgą teksto versiją. Tad reikia labai daug padirbėti. Norint e, tą, pakeit, tą pranešimą padaryti labai labai glaustą ir koncentruotą. Yra trys rytis dėl sanglaudos, vidutinių smulkių įmonių ir priežiūros, kur mes turėtume dar šiek tiek padirbėti, kur yra labai daug pranešimų ir čia man teks padirbėti kažkaip rezimuojant, o ne pridedant naujų punktų dėl sanglaudos vidutinių smulkių įmonių ir priežiūros. Dabar perinat prie mūsų diskusijos paties turinio Ir e, reikia iškart paminėti prieštaringas sritis, kurios kelia tam tikrų prieštaravimų. Kai kur e, nariams nepatinka pateikiamas formuluotės ir aš žinoma pabandysiu pateikti alternatyvas. Tačiau yra ir vietų, kurios yra sudėtingesnės tokių problemų e, nepavyks turbūt išspręsti ir jas teks spręsti proceso pabaigoje dėrybomis. Aš pabandysiu paminėti keletą jų, e, skaičius yra dėja gana didelis ir turės ateit laikas, kai reikės iš esmės pradėti jas spręsti. 20 pastraipa čia istorinis kontekstas ir tos krizės prigimties dalykai. Man atrodė, kad svarbu tuos istorinius elementus įvardinti. Tačiau čia yra nesutarimų tame tarpe ir kai kalbame apie finansinės e, pasaulio sistemos tam tikrą e, suskirstimą, turint galvoje Bretton Woods institucijas Čia gal e, ne visai nuosekliai aš paminėsiu e, viską, ką noriu pasakyti, bet dabar 120 e, paragrafas, tai svarbiausias pasiūlymas dėl energetikos. Tiek liberalai, tiek EPP siūlo dalį šio punkto išbraukti. Tad yra keltas klausimų, kurių norėčiau užduoti ir truputį paaiškinti. Aš noriu paklausti, ar tie jūsų teikimi pasiūlymai iš esmės rodo, kad jūs nesutinkate su punkto turiniu, ar jūs tik tai norite, kad tas punktas labiau dėrėtų su likusiu tekstu. Reikalas tas, kad 120 e, punkte e, minimi dalykai praktiškai turėtų būti įgyvendinami remiantis 102 punkte nurodytomis priemonėmis. Tai e, man ir kyla, ar pavyks mums sustarti dėl 120 punkto iš esmės. Šiandien, e, kai kalbame apie tas problemas, tai mintimis grįžtame, iš tiesų remiamės ES e, pirminiais šaltiniais e, anglių ir plienas sąjunga. Nemažai mokslininkų yra apie tai galvoja ir, ir rašė. Dabartinis parlamento pirmininkas, ponas Buzikas, yra šitoje srityje dirbęs. E, tais laikais, kada ES buvo kuriama, tos problemos e, turėjo strateginės reikšmės e, dėl tiekimo ir kaupimo E, į tuos dalykus buvo žiūrimi, žiūrima kaip į strateginius dalykus. Na, o dabar šiais laikais, kai kalbame apie Gazpromo vaidmenį ir į tą vaidmenį, e, kurį suvaidino Europos Sąjunga, kai sureagavo į Ukrainos e, dujų tiekimo sutrikimus arba apskritai, kai kalbama apie įvairių vamzdynų, nabuko ir taip toliau pasirinkimą. E, man e, atrodo, kad daug pravarčiau būtų, jeigu ES veiktų e, kaip viena, drauge. Tad aš ir išdėstau tai 120 punkte ir ne visai suprantu, ko siekia APP ir liberalai, kurie bando išbraukti kai kurias vietas šiame punkte raginčiau tas frakcijas pamastyti. Galbūt jie galėtų pakeisti savo nuomonę. Dabar kalbant apie priežiūros reikalus ir a, a, kaip tai turėtų vystytis ateityje, aš, aš vis tik nemanau, kad mūsų komitetas turėtų į detalės čia gilintis. A, Tai yra ekonomikos ir kitų komitetų kompetencijos reikalas. Tačiau mm, yra bent vienas rytis, kur aš pabandžiau tam tikrą viziją pateikti. Kitaip sakant, e, tai yra e, klausimas, ar turėtume judėti link tokio vieningo priežiūros organo institucijos, ES, taip kaip e, finansų stabilumo tarybos e, modelis nurodo, ar turėtume laikytis to vadinamo Twin Peaks e, dviejų, dviejų institucijų modelio, olandiškojo modelio. Aš asmeniškai pastarajam teikčiau pranašumą, bet kol kas nelabai įsivaizduoju, kokia bus dauguma komitete dėl ekonomikos ir pinigų sąjungos. 153 e, pakeitimas kalba apie tai, kad e, ekonominės politikos rytyje mes turėtume veikti taip, kaip bendrosios užsienio politikos rytyje. E, su liberalais man pavyko sustarti, tačiau su EPP frakcija to dar padaryti e, neįvyko. Aš manau, kad mūsų pranešimo e, vienas iš svarbiausių punktų yra tai ir aš tikiuosi su jais dar toliau tartis ir susitarti. Dėl 158, dėl daugia mečių veiklos planų aš manau, kad mes turime turėti galimybę daryti tam tikras e, einamojo pobūdžio korekcijas. Bet e, jeigu norime, kad valstybės narės e, prisimtų įtikinamus įpareigojimus, tai taip pat reiškia, kad tam tikromis sąlygomis mes turime turėti ir galimybę E, kai kuriuos iš tų įsipareigojimų koreguoti. Iš esmės mes tokią galimybę dėl daugiamečių perspektyvų turime. Bet jeigu norime, kad mūsų ekonomikos valdymas ir koordinavimas būtų veiksmingas, tai daugiametės nacionalinių biudžetų koordinavimas taip pat yra būtinas, žinoma, nelaužant subsidiarumo principo. 162 punktas, kur kalbama apie valstybių skolos problemą. Aš sutikčiau, kad reikėtų šiek tiek sušvelninti čia formuluoti ir kalbėti apie galimybių e, analizę ar pastudijavimą ir taip toliau. Tačiau čia reikėtų pasakyti keletą svarbių dalykų. Visų pirma, kai komisija, ponas Almunija, praeis dešimt metų po euro įvedimo padarė, atliko analizę, jis e, tarsi sakė, kad tolesnis žengimas tą pačią kryptimį sustiprintų ES galimybės stebėti nacionalinius biudžetus. E, augimo ir stabilumo paktas yra ta priemonė, kuri e, padeda mums prašyti tam tikrų korekcijų iš valstybių narių. Tačiau, kai kalbam dabar apie valstybės skolą, e, čia irgi galima būtų tuo pat remiantis prašyti, kad valstybės narės prisimtų atitinkamus įsipareigojimus šitoje srityje. Antra vertus, turime suprasti, ir mes tai matėme vizito Kinijoje metu, e, mes žinome, kad tarptautinės rinkos yra daugybė pinigų ir, pavyzdžiui, Kinijos e, valstybės daug lėšų dabar yra investuojama į, į e, Junktinių Amerikos valstijų skolą. Europoje mums e, teks turbūt sukurti europinę skolos rinką. Ko gero tai viena iš pamokų, kurios pasimokėme nuvykę į Kiniją. Man teko kalbėti su ponu Van Rompoj keletą kartų. Ir e, jo nuomonė tas pasiūlymas yra e, labai svarbus. Ir gal atsimenate, kad e, premjeras Letermas taip pat pabrėžė šio dalyko svarbą, lygiai taip pat kaip Jean-Claude Junkeris. Tačiau pasiūlymo svarbą yra pabrėžę nemažai žmonių. Nepaisant to, mūsų darbo grupė e, šito dar nesvarstė, tai čia reikėtų pasitaisyti. Na ir porą paskutinių žodžių. Visų pirma, dėl sankcijų ir e, nuobaudų baudų. Įvairiausių pateikta pasiūlymų, e, kaip tas sankcijas taikyti per struktūrinius fondus ir taip toliau. Aš asmeniškai galvoju, kad nei praeitie, nei ateityje sankcijos efekto neduos ir nedavė. Noriu dar kartą pacituoti poną Van Rompoj. Jis kalbėjo neformaliame tarybos posėdėje pereitą savaitę. Jis pasakė, vis skeptiškiau ir skeptiškiau žiūriu į tas baudas, jos gali tik pagilinti problemas. Reikėtų ieškoti tvaresnių, ilgalaikesnių sprendimų. Maždaug tokia citata. Taigi e, baudų mintis gal ir yra e, iš esmės primtina, bet vargu ar galime kalbėti apie tokias baudas, apie kurias kalbėjome e, stabilumo pakto gyvavimo pradžioje, jos nepasiteisino. Verčiau turbūt reikėtų susitelkti ties e, sėkmių istorijomis, e, žvelgiant į praeitį, kai e, darbas drauge, koordinavimas, bendri tikslai atnešė gerų rezultatų. Ir čia pirmenybė atitenka dialogui, o ne baudoms. Deja, mūsų diskusijose dėl bendradarbiavimo mes tos pačios dvasios E, neįkvėpėme. Tačiau jau jeigu apsispręsime dėl baudų, jos turi remtis TVF modeliu. Kitaip sakant, e, numatyti prievalę, kad valstybės turi įvesti tam tikrus mokesčius, kad e, viešie ištekliai būtų padidinti. Dabar Dėl socialinių aspektų aš jiems skiriu labai daug dėmesio. Mm, matau, kad kai kuriams frakcijams tie dalykai kelia daug problemų. Aš atsimenu, kad e, per mūsų apsilankymą tarptautinėje darbo organizacijoje e, per diskusijas. Ten buvo daug entuziastingai nusiteikusių e, apie E, nusteikusių, e, kai kalba buvo apie e, tam tikrų valstybių pasiekimus socialinėje srityje, tam tikrų rodiklių užsibrėžimą, jų siekimą Skandinavijos kraštuose ir kitur. O dabar eina, eitų kalba apie europinį modelį šitoje srityje. Dabar grįžtant prie energetikos turime e, pripažinti labai aiškius faktus. Jeigu norime būti nusekliais e, ir kovotis klimato kaita, energetikos kaina turi kilti. Antra vertus, tos kainos kilimas atneš dramatiškų socialinių pasiekmių. E, tie, kurie labai turtingi, kaip ponia Betankur Prancūzijoje, tai jiems nusispjauti į tai. Bet e, neturtingiems e, šilumos, e, būsto šildymo kaina yra nepaprastai svarbus dalykas. Tad aš ir galvoju apie kažkokį energetinį skydą, kuris apgintų tuos neturtinguosius. E, sunku net įsivaizduoti, e, koks bus energetikos kainų radikalus e, pakilimo poveikis. Todėl aš ir kalbu apie tam tikrą energetikos žemąją, žemąją ribą ar energetikos skydą. Aš manau, kad visas pusės išloštų iš tokios situacijos. Čia nenoriu gilintis per nelik, nes e, nemažai jau ir taip laiko užėmiau. Ačiū, vertimas vėl funkcionuoja sėkmingai. Tai kalbėsiu vokiškai, sako pirmininkas. Taigi išklausėme esminės pervonš mintis ir idėjas, taigi kviečiu kolegas prašyti žodžio Nikolaus Kuntis, Ole Schmidt. Čia keletas kolegų prašo žodžių. Taigi pradėkime kaip įprasta nuo frakcijų atstovų ir priklausomai nuo jų dydžio leisime pasakyti kolegoms. Ponas Kačinas, pirmasis, prašom. Uh, Dėkoju, kalbėsiu angliškai. Mūsų frakcijoje tik, tikrai vyko intensyvios diskusijos dėl šio pranešimo. Ir reikia atsižvelgti tai, kad buvo pateikta daugiau nei 1600 pakeitimų, juos pateikė įvairios frakcijos. Ir tai reiškia, kad komitetas turės iš esmės perrašyti pirminį pranešimą, jo projektą. Taigi džiaugiamės tuo sprendimu, kuris buvo priimtas Tai yra atsižvelgti į tuos pakeitimus ir parengti naują pranešimą. Tačiau kalbėtoja nutraukė pranešė ponė Beres ir sako, kad ne, tai atsiprašau, nebus naujas tekstas, aš jums prieštarauju, tai, tai bus tiesiog. Tai nebus naujas tekstas, tai tikrai bus tik šiek tiek pakeistas ankstesnis tekstas. Taip, ačiū už pataisimą. Aš tai suprantu, tačiau taip pat reikia nepamiršti, kad mes bandysime parengti tokį pranešimą ir balsuoti dėl tokio pranešimo, kuris arba ideologinis bus, arba kuris realiai atspindės viso parlamento nuomonę. Tad arba toks, arba toks tas pranešimas turi būti. Vienaip ar kitaip, aš tikrai džiaugiuosi ir sveikinu pranešėjos nuomonę ir džiaugiuosi tuo, kad ji bando uh, renkti tokį bendrą pranešimą, dėl kurio galėsime visi kartu balsuoti. Džiaugiuosi, kad tai nebus vien tik kažkokia atskira pozicija. Tokia būtų mano pastaba dėl šio pranešimo, tokia bendro pobūdžio pastaba. Ir man atrodo, kad, na, problemų kiltų, jei tai būtų labiau ideologinis pranešimas. Ir džiugu, kad kalbame jame apie tai, kad reikia kurti tą bendrą rinką ir ją atverti ir ypač energetikos srityje. Tai būtų naudinga mūsų vartotojams. Taigi, tvarkant rinką atitinkamai, galėtumėm padėti savo vartotojams juos geriau apsaugoti ir tai yra tikrai labai džiugu ir gerai. Ir siūlyčiau visiems dar kartą paskaityti mano Monti pranešimą, kuris taip pat yra labai naudingas šiam kontekste. Dėkoju, Oli. Dėkoju. Pone Beres, turbūt jūsų tikslas buvo išprovokuoti mus ir jum pavyko. Dabar vėl perduosime viską į jūsų rankas, bet prieš tai, aišku, turime dar pakalbėti apie pateiktus pakeitimus. Nežinau, ar reikėtų čia pirmin atgal tą kamoli mėtyti ir reikėtų vieniem kitus kaltinti ar ne, bet, na, mūsų frakcija pateikė labai daug pakeitimų ir tiesiog norime įsitikinti, kad jūs juos atidžiai paskaitytumėt ir kad turėtumėt ką veikti, todėl kartais dvigubai daugiau pateikiam pakeitimų. Galbūt tikrai reikėjo griežčiau viską tvarkyti ir neleisti teikti tiek daug pakeitimų, prisipažįstu, galbūt ir aš kaltas. Tačiau kita vertus, jūs taip pat turite bandyti koordinuoti ir prižiūrėti darbą su kitom frakcijom, o tai tikrai nebus lengva. Kaip jau sakiau anksčiau, pats tekstas, pačios formuluotės, pats pranešimas, kaip sakė kolega, tikrai yra labai didelis kasnis, kurį mes apžiojom ir dabar bandysime sukramtyti. Tikrai kyla daug sunkumų, tai nėra lengva. Ir jūs turbūt taip pat suvokėte, kad mums kyla daug neiškumų, daug klausimų, dėl to dokumento ir, na, rūpjūti bus dar sunkiau viską sukramtyti, nes bus atostogos. Manau, kad tikrai reikėtų nemažai dėmesio skirti tam istoriniam požiūriui, jis aišku svarbus, tačiau jis neturi būti pats pagrindinis. Aš pats esu istorijos mokytojas, tiksliau kažkada buvau, tad manau, kad istorija labai svarbi, bet e, turbūt dabar diskusijose reikėtų koncentruotis į tas teksto dalis, dėl kurių mes sutarėme. Ir mūsų frakcija jau yra sakiusi anksčiau, kad mūsų nuomonė labai svarbu paminėti, jog ekonominis valdymas yra vienas iš svarbiausių elementų. Priminsiu, kad prieš metus kai kurie iš mūsų, taip pat ir aš, na, negalėjom pripažinti to, kad tai svarbu, nebūtumėm galėję pritarti jūsų dabar siūlomam dokumentui, jūsų pasiūlymui. Tuomet situacija buvo visai kitokia. Na, o atsižvelgiant į tai, ką sakė ponas Van Rompoj, tai panašu, kad jie ir apskritai taryba nelabai toli nuo mūsų pozicijos. Taip, jam irgi kyla tam tikrų sunkumų, bet galbūt jau netgi rūpiučio pabaigoj e, galėsime dėl kažko susitarti ir galbūt jums pavyks pateikti jau tokį dokumentą, dėl kurio galėsime sutarti. Aldė savo ruoštų teikia nemažai pastabų ir Šešėliniai pranešėjai yra pateikę pastabas, yra pateikę pakeitimų ir mes bandome reaguoti į visą tai, kas yra išsakoma. Mes bandome ir koordinuoti tą reakciją savo frakcijoje. Be abejo, matome, kad ir mūsų frakcijoje, tarp frakcijos narių išsiskiria pozicijos, išsiskiria nuomonės ir tai yra normalu bet man atrodo, kad na, galiausiai mes frakcijos viduje susitarsime dėl koordinuotos reakcijos ir ją perduosime jau oficialiai jums. Ir manau, kad na, tą patį noriu pasiūlyti ir kitom frakcijom tiek iš kairės pusės, tiek iš dešinės. Tikrai būtų gaila, jei ne, nepavyktų susitarti dėl teksto. Mes tikrai nenorim tokios situacijos, kai, na, nesusitarsime, kai išsiskirs visos nuomonės. Tad siūlyčiau visiems koordinuoti pozicijas ir tai aišku bus naudinga, teigiamai atslieps ir balsavimui. Ir, na, galiausiai visi turime priimti teisingą sprendimą. Ir Simon Dew, jei neklystų praeitįje, yra nemažai kalbėjęs apie balsavimus, apie tai, kokie rezultatai gaunami per balsavimus ir apie tai, kas laimi per balsavimus, kas pralaimi. Ir tikrai turiu pasakyti, kad mes, kai ateis laikas balsuoti dėl šio dokumento, nenorime būti pralaimėjusius stovykloje ir manau, kad jei mums pavyks susitarti, tai bus tikrai naudinga visiems ir todėl turime dirbti kartu. Dėl kai kurių teksto dalių mums kils sunkumų, dėl kitųgi mes pritarsime. Tad reikia ieškoti kompromiso ir tikiuosi, kad visi galėsime brandžiai diskutuoti, parodyti savo brandumą ir, ir susitarti ir būtent tokį signalą, tokią žinę pasiūsti piliečiams, nes taip turime dirbti. Negalime leisti žlugti šiam pranešimui dėl to, kad ideologinė prasme mes nepritarėme vienam ar kitam aspektui. Tai būtų tik, tikrai labai problematiška E, mūsų tolesniam darbui ir tikrai negalime leisti, kad dėl to žlugtų visas komitetas. Dar nemažai kolegų prašo žodžio, pagal frakcijų dydį suteiksiu galimybę pasisakyti kolega Kalfin dabar, prašau. Uh, Ačiū. Manau, mes visi labai vertiname per vanš darbą, tikrai jai nelengva. Niekas nenorėtų atsidurti jos vietoje, kuomet reikia suderinti viso parlamento nuomonę apie mm, krizės priežastis ir galimybės ją įveikti. Labai ambicingas darbas ir daug pastangų įdėta. Maničiau, šis pranešimas turėtų būti plačiai palaikytas mūsų parlamento. Tikrai nereiktų čia lysti į apkasus ir kovoti iki galo. Reikia ieškoti formuluočių, kuriems pritartų dauguma parlamento narių ir frakcijų. Manyčiau, tai yra vienas svarbiausių aspektų. Taigi, turint šį tikslą omenyje, akivaizdu, kad turime rasti primtinas formuluotės. Dvi galimybės. Galime susitarti dėl E, kažkokio minimalaus vardiklio tekstas būtų visiems priimtinas, bet e, būtų tuščias. Aišku, turime sekti, ką darys e, taryba ir po to balsuosime dėl tokio pranešimo. Arba galime pabandyti parengti dokumentą, kuriam visos frakcijos Aišku, nepamirškime skirtumų tarp frakcijų, bet visos frakcijos bandytų žengti į priekį, galvodamos apie es ateitį po krizės. Ką tik um, Ole Schmidt kalbėjo apie tai, vos prieš keletą metų ekonominis valdymas e, mums atrodė labai e, tolima ir neįmanoma vizija. Bet šiandien matome, kaip to reikia, kaip to reikia tarybai, kaip reikia patarimų. Taigi turime stengtis bendradarbiauti. Tikrai džiaugiuosi, kad didžiųjų frakcijų atstovai visi kolegos galvoja apie konsensusą, bet nepamirškime mūsų ambicijų. Turime parengti pranešimą, kuris siūlytų stiprią ir ambicingą parlamento viziją. Ačiū, sako pirmininkas. Turime vieną žalių atstovą. Ar nežinau, ar jis nori pasisakyti ar ne, prašom. Žinoma, e, pranešime yra drąsių ir provokuojančių frazių, bet turi tai būti. Negalime grįžti prie senų reikaliukų tvarkymo. Jeigu mes nagrinėjame bendrąją europinę priežiūrą, daugiametį programavimą ir visą tai yra svarbu, negalima to išbraukti. Pranešėjai e, teisingai daro, negalime mes tokių pasiūlymų išbraukti, grįžti į praeitį. Tai nėra išeitis. Taigi mums reikia provokuojančio pranešimo pritariu ponui Kalfinui. Reikia užsitikrinti plačią visų frakcijų paramą, bet jei tai reikš, kad turime susitarti dėl minimalaus vardiklio, tai kam dirbti apskritai, kam reikia tokio pranešimo. Visi dėl jo susitars, bet jis jokios naudos neduos, jokios įtakos mm, nedarys, nes žinome, koks tas minimalus vardiklis greičiausia bus. Galvojant apie kompromisą, kurio sieksime po atostogų, turime suvokti, kad Ekonominio valdymo srityje jau daug kas vyksta. Ekon komitetas taip pat nesėdi rankų susidėjęs. Taigi darbas prie šio pranešimo dubliuoja tai, kas vyksta kitur, todėl turime sustelkti ties klausimais, kurie papildytų diskusiją, o pavyzdžiui, su ekon kompetencija susijus klausimus mes turime į pranešimo pagraštę nustumti. Žinoma, istorinė analizė yra svarbu, bet reikia ją sutrumpinti, galvokime at, apie ateitį, o tikra pridėtinė vertė, kuriama šiuo pranešimu turėtų būti, kaip mes kursime tvarę ekonomiką po krizės. Aišku, ekonominis valdymas yra vienas iš, iš, viena iš išeičių, bet jų yra daugiau. Turime galvoti į ateitį Europą 2020 strategiją, apskritai apie diskusijas dėl finansinės perspektyvas. Taigi, ką mes pridėsime, ką mes sukursime naujo, jeigu po krizės norime išnirti kaip tvari ekonomika. Žinoma, e, provokuoja vien tai, kad diskutuojame apie, daugiausia apie viešasias skolas, bet privačių skolų taip pat nepamirškime. Jos egzistuoja, turime tą paminėti. Dėl tvarios e, ekonomikos ateityje mes turime galvoti apie socialinius reikalus, teisingai labai pranešėja pasisakė. Taigi, tvari ekonomika turi būti taupi, naudojanti išteklius labai taupiai. Turime daug aštriau pasisakyti dėl tokios ekonomikos sukūrimo. Taip pat suvokime, kad to, tik tokia ekonomika bus konkurencinga, nes išteklių be abejo nuolat mažėja. Turime būti drąsus ir šiais klausimais. Dėl bankų sistemos turėtumėme aiškiai pasakyti, reikia stipresnio reglamentavimo. Aišku, E, provokuojančių minčių taip pat reiktų, kokios norime bankų sistemos, ką mes norėtumėme ten keisti. E, žinoma, bankai turi teisę rizikuoti, bet neturi teisės būti gelbėjami piliečių pinigais. Taigi turime provokuoti. Jeigu to nedarysime, E, parengsime pranešimą, kuris nebus vertas to popieriaus, ant kurio spausdintas. Ir taip jau to popieriaus mes daug tonų išnaudojame. Robertas Sylė. Ačiū, norėčiau padėkoti už šį pranešimą. Nors nelengva situacija, bet reiktų padėkoti poniai Pervenš Mūsų frakcija bandys e, išspausti viską, ką įmanoma. Norime bendradarbiauti. E, tikrai negaliu pasakyti, ar palaikome vienareikšmiškai visus punktus, ar visus atmetame. Turime siekti kompromiso, jų ieškoti. Turime ta, tai, ką turime, e, nuomonės pakankamai stipriai skiriasi. Regime, kokių skirtingų pozicijų laikosi mm, frakcijos. Kiekviena mūsų patirtis yra e, unikali prieš krizę, per krizę, po krizės. E, kapitalizmo krizė yra didelė krizė. Aš patyriau ir sovietinės sistemos žlugimo krizę. Aišku, Negalime mes čia prilyginti šių dviejų krizių. Nemanau, kad kapitalistinė sistema mm, atsidūrė ant žlugimo ribos. Taigi, nepaisant visų tų skirtingų patirčių, turime vengti pernelyg spalvingų formuluočių, turime pažvelgti į mūsų artimiausius tikslus. Ai, ką daro taryba? Tai svarbu, Bet jeigu mes tik į tai susikoncentruosime, pamiršime ilgalaikius tikslus, kurie yra daug svarbesni ir reikšmingesni, taryba gali sakyti, ką jai atrodo teisinga. Bet mes turime galvoti apie ateitį. Pavyzdžiui, energetiką. Kaip išsamei mes čia formuluosime? Pone pranešėja kalba apie žalį energiją, kaino augimą, monopolinę situaciją, dujų tiekimo rinkoje Baltijos šalyse. Nepaisant viso to, e, mes nieko nepasieksime neturėdami alternatyvų. Jeigu nėra žaliosios e, energetikos alternatyvos, tai tradicinių energetinių išteklių kainos auks daug greičiau ir, ir taps jį brangesnė negu žalioji energija. Taigi turime mes e, apie tai aiškiai pasakyti Kolega iš Žaliųjų kalbėjo apie privačių asmenų bei subjektų skolas, bet manau, jog šiuo metu krizės e, kyla ir tęsiasi daugiausia dėl to, kad yra viešos, vieša skola milžiniška. E, keliose šalise viršyje viešoji skola 100 procentų BVP, nu, sunku visą tai įsivaizduoti. Jeigu mes gelbėjimą Graikiją, Latviją, tai mes gelbėjame ir kitų valstybių bankus, pensijų fondus, investicinius fondus. Apie tai tiesiogiai nekalbama, bet e, tai iš tiesų vyksta. Regime, kad kol kas nesame pasirengę atvirai kalbėti apie labai aktualias problemas o privačių subjektų skolos yra mm, šiek tiek bandomos permesti viešosioms skoloms. Ponas Van Rompoj prieš keletą savaičių pareiškė, kad siekia išsaugoti Europos gyvenimo būdą. Aš e, klausiau Ar jis nemano, kad dabartinį gyvenimo standartą m, mm, bus neįmanoma išsaugoti ateityje, gal reikia kažko kito siekti, ką reiškia mm, gyvenimo standartas, jeigu mes norime išlikti konkurencingi, mm, jeigu mes norime pasiekti Europą 2020 e, tikslų. Mes turime šalių, kur e, dirbama 35 valandos per savaitę, šalių, kur žmonės 60 išeina į pensiją, kur socialinės išmokos yra labai dosnios. Mūsų sistema e, daug, daugiau suryja lėšų nei JAV. O ką reiškia, jei e, namai, kurių, už kuriuos žmonės nebeišsimoka, patenka į bankų nagus ir ten lieko, o ne patenka į laisvąją rinką. Kalbant apie viešasias skolas ir biudžetą, reikia siekti, jog biudžeto programavimas būtų derinamas europiniu lygmeniu. Bet argi mes susitarsime dėl visų mokesčių, mokesčių didinimo. Taigi, kasgi, kągi reiškia europinis gyvenimo būdas? Jis E, skirtingų žmonių akise labai skiriasi. Nepaisant visų šitų, manau, dėl e, galutinio varianto tikrai sustarsime ir rezultatas bus labai geras. Ponis Čiuntis. Dėkuoju, pirmininkė. Kalbant apie tekstą ir pranešimą, mūsų frakcijos nuomonė, tai yra labai rimtas ir sąžiningas bandymas išanalizuoti situaciją ir išsiaiškinti tiesą. Ir aš manau, kad e, pranešime gerai atspindimas mūsų komiteto darbas per pastarosius metus. Tačiau, e, kai kalbame apie e, to pranešimo atliktą analizę ir, ir turimus rezultatus, tai turime ir kai kurių kritinių pastatų. Aš pradėsiu nuo bendrų e, pastabų, bet jeigu pamatysite, kad pernelyg daug laiko užimu, prašom mane nutraukti. Taigi, e, kadangi turime tą pranašumą, e, kad galime kalbėti po to, kai išklausime kitų frakcijų nuomonę, Tai galiu pasakyti, kad e, krizė, su kuria susidūrėme, yra daugia lypė, daugia aspektė, apima ir energetiką, ir e, finansus, ir maistą, ir taip toliau. Daug platesnė negu kad 1929 e, metų krizė. Taigi labai sudėtingas reiškinys ir norėdami jį uh, apibrėžti, apibūdinti turime remtis objektyviomis e, mokslo pagrystomis e, nuomonėmis. E, visi turime savo nuomonės ir iki krizės, ir po e, krizės, bet tai yra politinės nuomonės, ideologinės nuomonės. Ir, ir e, skirtingai įsivaizduojame, kaip reikėtų su tokia krize e, bandyti kovoti. Ir vis tik e, turime dėl šio pranešimo ieškoti konsensuso sutarimo. Kuo labiau jis bus paremtas sutarimu, tuo bus vertingesnis šis tekstas. Europos parlamento vaidmuo. A, e, lyginant su kitomis ES institucijomis, kuris dėje, nepaisant Lisabono starties, e, e, yra bandomas sumažinti. Kalbame apie stabilumo paktą, apie kažkokias situacijas, prisiderinimą, kažkokį mechanizmą, apie TVF įtraukimą ir taip toliau. E, ir kai užduodame kokį nors konkretų klausimą, ponai Barosą, sulaukime tik tai abstraktaus atsakymo. Taigi, nepaisant viso to, e, padėtis yra labai prasta. E, taigi, e, štai to pranešimo ribos, ribotumas ir mūsų pačių mąstymo ribotumas, kai kalbame apie krizę, yra susijęs su tuo, kad mes nekalbame apie krizės ištakas. E, o tos ištakas yra neoliberalistinis gamybinis kapitalizmas. E, kalbėdami apie krizės priežastis, turime grįžti į 80-metį, į 90-mečio e, pradžią, kai JAV politinėme lygmenyje pirmenybė buvo atiduodama modeliui, kuris buvo įkvėptas neoliberaliųjų pažiūrų. Ir jeigu pri, to nepripažinsime, tai mūsų analizė bus labai paviršutiniška. E, būtent šitas Vašingtono politinis požiūris po truputėlį atslinko į Europą ir tai sukėlė dabartinę krizę ir dabartinę padėtį. Tai rėmėsi nuomonė, kad tas politinis modelis bus būtent tas modelis, kuris atves į tobulą ateitį be jokių krizių ir taip toliau ir panašiai. Tačiau jis būtent ir sukėlė šią krizę ir dabar mes matome, kad tas modelis yra visiškai neveiksmingas. Kažkas čia, kalbėdamas, paminėjo kapitalistinę sistemą. Ir čia, čia man kyla problema. Gal jūs norite pasakyti, kad gal aš nostalgiškai socializmą žiūriu, bet aš e, galbūt nostalgiškai žiūriu į kitokį socializmą. Čia mes turime būti savikritiški ir analizuoti uh, savo pačių veiklą turime pagalvoti apie savo atsakomybę nacionalinių ir ES lygmenių. Dėl stabilumo pakto. Aiš, aiškių rezultatų nėra. Dabar interpretuojama taip. Nesilaikėme to stabilumo pakto, nebuvo pakankamai drausmės ir tai sukėlė krizę. Aš manau, tai neteisinga. E, stabilumas, stabilumo paktas savaime yra antisocialinis. Todėl, kad sąlygose, kriterijuose, e, tuose parametruose, kurie ten surašyti, nieko nebuvo paminėta, kai kalbama apie nedarbo lygį. Taigi socialinės pasiekmes buvo ignoruojamos. Taigi stabilumo paktas e, galbūt gali būti suderintas su tam tikromis naujomis finansinėmis sąlygomis, bet kaip ir sakiau, į socialinį aspektą ten nebuvo atsižvelgta. Dabar e, euro ir pinigų ir ekonomikos sąjungos kūrimas. Pažiūrėkite, kas dabar atsitinka. Šalis, kurios nori pasiskolinti, nebegali pasiskolinti iš Europos centrinio banko, turi skolintis viešosiose rinkose, tada pakliūna į spekuliantų rankas ir būtent galų gale atsitinka taip, kaip kad matėme Graikijoje ir e, kai kur kitur. Taigi čia struktūrinė e, problema. Taigi, e, pinigų ir ekonominė sąjunga be atitinkamų priemonių nėra gyvybinga ir negali išlikti. Kalbant apie rinkų veikimą. Turime finansinę hidrocefalinę sistemą, kalbame apie priežiūrą, apie kontrolę, bet vis tiek ta priežiūra nėra pakankama, kad galima būtų tinkamai kontroliuoti kredito institucijas, bankus ir taip toliau. Tad iš esmės būtent E, tai mes ir e, teigiame savo 20 pakeitimų iš 1600 pateiktųjų. Na ir paskutinis dalykas. Jūs klausėte, o ką veiksime kitais metais per, per e, artimiausią laikotarpį. Aš sakyčiau, mes turėtume tęsti savo darbą čia, ieškoti tam tikro sutarimo dar kartą. Na, o Kitais metais aš asmeniškai norėčiau, kad padirbėtume ties to, kaip apskritai išvengti krizių, kad daugiau krizių nebeatsitiktų. Ir todėl galbūt ir galėtume pasižymėti, numatyti kažkokius darbus, kurie leistų mums užkirsti kelią kriziai sąraše yra dar keletas žmonių. E, e, Mikel Portas, e, noriu pasakyti, paskui ir aš pats norėsiu pašnekėti, na, o dabar žodis jam. Ačiū, ponė pirmininkė. Nekalbėsiu taip ilgai, kaip ką tik pasisakęs kolega. Tiesiog norėčiau replikuoti į kolegos iš EPP pastabą, būtent, kad nereiktų pranešime ideologijos. Man iš karto prisimenu vieną garsų paveikslą. Ir ten mes regime pypkės atvaizdą. Taigi ne pati daiktą, o tik jo atvaizdą. Akivaizdu, jog mes negalime e, kalbėti apie realybę labai objektyviai. Mm. Manyčiau, pervanš dar daug turės padirbėti prie šio pakeitimo, daugiau nei 1600 pakeitimų. Tik patys neblogai padirbėjome egzistuoja įvairiausi argumentai. Kiekviena pusė sako tai, kas jai svarbiausia. O jeigu mes norime atsisakyti ideologijos, tai jau pakankamai ideologizuotas pasiūlymas. Prieš metus ECB 140 milijonų pasiūlė bankams už 1 procentą palūkanų, o dabar bankams ir tenka šią sumą sugražinti ir sumokėti palūkenas. Taigi, kas e, įvyko? Dalis bankų pirko valstybių skolas gal už 3 procentus, o ECB pasiūlymas e, kurti bendrą skolų rinką yra įdomus, bet jeigu mes norime supirkti skolas už 5 ar 5 ar 6 procentų palūkaną, tai nežinau. Taigi toks yra ECB pasiūlymas, o mano nuomonė ECB arba yra akla ir aklas ir kurčias bankas, arba tiesiog dirba bankų labui, privačių bankų labui. Taigi pigiai skolina ir brangiai superka. Taigi neturime pamiršti, kokius argumentus naudojame ir neturėtumėme argumentuoti tais žodžiais, e, kurie vėliau mums pakenks. Ačiū. Kiitos puheenjohtaja. Tästä on helppo jatkaa. Ačiū, ponė pirmininkė. Galiu patsiduoti Karlą Marksą, kadangi jis pasakė, kad vienas realus žingsnis yra daug svarbiau nei tuzinas e, neveiksmingų programų. Egzistuoja šimtai pasiūlymų, kaip įveikti krizę. Pirmiausia, pasitikėjimo stoka yra labai ryški Europoje. Klausėmės įvairiausių ekspertų per seminarus. Neretai jie kaip pavyzdį teikė šiaurės šalių modelį. Taigi, kągi reiškia tas šiaurės šalių modelis? Tiesiog pažymėjome, jog politinė e, sistema funkcionuoja, visi stengiasi kartu ją įveikti ir yra pasitikėjimas, o Europoje jo nėra. Pasitikėjimo reikia visiems, tiek investuotojams, tiek piliečiams, tiek um, e, politikams. Taigi klausimas, ar savo darbais mes galime sukurti pasitikėjimą ar ne. Mano nuomonė, visi stengiasi atkurti pasitikėjimą, todėl svarbu, jog visos trys pagrindinės europinės institucijos dirbtų kartu ir bendrai. Šiame darbe turime susitelkti ties bendrais prioritetais. Mums reikia konsenzuso, bendrų prioritetų, tų pačių tikslų. Aš nebejoju, kad tas pavyks, pranešimas yra nebloga pradžia. Kaip e, pervanš e, minėjo, problema yra ta, kad pavyzdžiui, EPP frakcijoje nuomonės išsiskiria daug stipriau negu tarp frakcijų. Mane labai nustebino, kai EPP atstovas e, sakė, kad e, vartotojai dažnai energetikos politikoje pamirštami, o kolegai iš Suomijos tam pritarė. Tai yra visos problemos esmė. Vartotojai pernelyg dažnai pamirštami. Mums reikia veikiančių rinkų ir e, vartotojų. Tai užtikrins e, gerovę. Taigi ideologija svarbu, bet nemanau, kad galime pasiduoti tarp partiniams ginčiams turime galvoti apie tai, kaip ES bendrai įveiks krizę. Akivaizdu, kad ateityje bus vertinama, kaip politinė sistema reagavo ir krizė, bus vertinami EP veiksmai. Maničiau, kol kas mes veikiame gerai ir sėkmingai. Žinoma, mm, tenka diskusijas atidėti rudeniui, priežiūros paketas nėra pats tobuliausias. Būtų negerai, jeigu paskesime po tūkstančių pakeitimų. Taigi turime veikti drąsiai ir ryštingai, pirmininkas. Prieš suteikdama žodį per vanš, norėčiau padaryti keletą pastabų. Nenorėčiau kartotis bet konstatuosiu, mūsų komitetas turi didelę galimybę, jei rugsėje užsitikrinsime plačią daugumą pranešimui, tai diskusijoje mūsų balsas įgaus ypatingą svūrį. Ši diskusija kaip tik ir vyksta Van Rompoj grupė, yra iš principo tarybos atstovė, yra vienas faktorius, komisija Mm. taip pat dirba ir yra pasirenkusi teikti nuomonės, o parlamentas savo drąsiu pranešimu, mm, kuriam beje pritals didžioji dauguma, gali įgauti ypatingą svorį. Ir pats e, laikas yra labai svarbus faktorius, turime baigti dirbti rugsėjį. Iki rugsėjo vidurio turime susitarti balsuosime 29-ąją vėliau, bet jau tuo met e, mes galėsime e, eiti visuomenė ir ginti savo idėjas. Antras aspektas. Manyčiau, kad mes susidurime tiek su moralinė, tiek politinė krize. Politinė krize paliesta, konstatuojama. Negalime tęsti kaip iki šiol dirbome Todėl mums reikia kelti drąsių reikalavimų, net ir tais atvejais, jei žinome, kad jie nei rytoj, nei poryt nebus įgyvendinti. Mums daugelėje sričių reikia daug daugiau Europos nei iki šiol. Valstybėms narėms tai nepatinka. Jos visada paiso nacionalinių interesų, nenori atiduoti suverenumo ir taip toliau ir panašiai. Bet Mums reikia įvardinti tas sritis, kur mums atrodo, mm, kad reikia daugiau Europos. Ta turėtumėme drąsiai daryti. Toliau moralinė krizė, jos nereiktų pamiršti. Regime, kaip ilgą laiką galiojusios vertybės tiesioginė to žodžio prasme išnyko todėl būčiau pasirengęs keistis, jei neregėčiau, kaip bankai, finansininkai grįžo prie senų reikaliukų, jeigu nematyčiau, kad dar iki galo nesuderintas JAF reformų paketas jau bandomas dar labiau susirp, susilpninti, bandoma rasti spragų, kurių pagalba bus išvengta pernelik griežtų reikalavimų. Taigi mes turime apie tai taip pat pasakyti, aišku, čia daug ko nepakeisime, bet spręsdami politinę krizę Europoje tikrai turėtumėme rasti sprendimą, kuriam pritartų frakcijų dauguma. Dar vienas aspektas, kurį palėtė kolega iš žaliųjų frak Su jų tikrai neturėtumėme dirbti vietoj ekon komiteto, pritariu tam, bet tai nereiškia, kad priežiūros ir kitų klausimų neturėtumėme paliesti. Gal išsamei jų nereiktų nagrinėti, bet turime mm, išsakyti savo poziciją. Tai padės suvokti visuomeniai, kad parlamentas laikosi vieningos nuomonės, jos laikosi įvairūs komitetai regėjome, kad e, valstybės narės nėra pasirengusios pasimokyti iš krizės, todėl turime kelti idėjas, kad reikia daugiau Europos tiek iš manęs, o dabar per vanš apibendrins mūsų diskusijas, prašom. Euh, euh. Taip, dėkoju pirmininkė, ačiū visiems už dalyvavimą posėdėje, diskusijoje. Tikrai daug pastabų man patiko, daug kas mane padrasino. Ir tikrai visa tai, ką šiandien išgirdau, man padės renkti naują kompromisinį tekstą. Na, kai kurie kolegos jau išėjo iš salės, tad e, neišgirs mano atsakymų. Tik noriu pasakyti, kad e, aš tikrai nesu priešiškai nusiteikusi e, atvirų rinkų atžvilgių. Tikrai ne. Ir man atrodo, kad socialistai yra būtent tie, kurie geriausiai gina atvirą rinką. Jie supranta, kad rinkai reikia tam tikrų taisyklių. Ir būtent socialistai dažniausiai pritarė tom taisyklėm, jas priima ir manau, kad jie geriausiai gali apginti tas rinkas. Taigi, Kolegoms būtent tai ir noriu aiškiai išdėstyti. Taip pat turiu pasakyti, kad mes suprantame, jog šis sektorius apskritai yra gan kapitalistinės ir ilgalaikės investicijos yra ypatingai svarbios, gyvybiškai svarbios. Taip pat žinome, kad ES vaidmo negali apsiriboti tik taisyklių sukūrimu, taisyklių rinkai sukūrimu. Kas man ypatingai nustebino. Tikrai man patiko tai, kad 2007-aisiais nusprendė Vokietijos vyriausybė, jie nusistatė tam tikrus tikslus, tai buvo tikslai klimato kaitos sektoriuje ir kontekste, tačiau jie per daug koncentravosi vidaus rinką. Be abejo, vidaus rinka yra labai svarbi. Tačiau taip pat reikia nepamiršti ir mokslinių tyrimų, investicijų, reikia į tai koncentruotis ilgalaikėje perspektyvoje. Taip pat e, buvo daryta nuoroda į Monti pranešimą, kažkas ir jį minėjo, tačiau aš norėčiau priminti, kad e, na, labai svarbi pusiausvira e, tarp įvairių sričių, įvairių sektorių kitigi kolegos kalbėjo apie mokestinės priemonės, kurias galima būtų pritaikyti, apie tai buvo klausima. Kolegos, jūs mane tikrai gerai pažįstate ir turbūt tikrai žinote, jog jeigu jau aš esu atsakinga už šį pranešimą, tai aš tikrai nerengsiu pranešimą, kuris atspindės tik mano nuomonę ir mano interesus. Tikrai ne. Tad dėkoju, kad pavedėte man parengti šį pranešimą, nes aš tikrai bandysiu atspindėti visų nuomonę ir ieškosiu pusiausvros. Galbūt e, ne visiems patiks ta pusiausvėra, tas bendras sutarimas, kurį aš išdėstysiu dokumente, tačiau aš tikrai patikinu Jūs, kad esu pasiryžusi ieškoti tos bendros pozicijos. Tikrai suprantu, kad man bus labai sunku suderinti uh, visas pozicijas, net ir, pavyzdžiui, liberalų pateiktos nuomonės ar idėjos labai skiriasi, bet aš tikrai stengsiuosi, galbūt, na, šimtų procentų visiems neįtiksiu, bet ieškosiu bendros nuomonės. Manau, kad toliau turėtumėm dirbti susitelkdami į tai, kokį signalą, kokią žinę mes norime šiuo pranešimu siūsti plačiajam pasauliui. Ir tikrai reikėtų pasistengti pagalvoti, kaipgi visos diskusijos matomos mūsų piliečių akimis, kaip jie žiūri į krizę. Ir galbūt tikrai ne, nėra svarbiausia nedelsiant rasti sprendimą šiai krizai. Galbūt svarbiau yra tiesiog pasiūsti tą signalą, pasiūsti žinę apie tai, kad Europa ieškos bendro sprendimo, ieškos to sprendimo ilgalaikėje perspektyvoje. Kai kurie iš jūsų sakė, kad nereikėtų per daug koncentruotis į istoriją, istorinius aspektus. Tačiau, kai aš lankiausi JAV vizito metu, mane labiausiai nustebino tai, kad jie koncentruojasi į tą finansinį paketą, tačiau tikrai nepakankamai dėmesio skiria istoriniams dalykams. Ir man atrodo, kad tą patį galėčiau pasakyti apie dabartinę padėtį Europoje, apie šį pranešimą. Panašu, kad mes nesutarėme dėl to, kas sukėlė krizę, kokios buvo jos priežastys. Ir bandysime tai aiškiai išdėstyti pranešime, kuris, tikiuosi, bus patvirtintas spalio mėnesį. Taigi turime išanalizuoti tas priežastis, bet suprantu, kad galbūt tikrai neturėsime laiko aptarti viską ir išsamei. Pritariu tam, ką sakė kai kurie kolegos, tai yra, kad tikrai, na, negalime patenkinti visų, visi neliks patenkinti, e, bet vis dėlto ieškosime to bendro mažiausio vardiklio Žaliųjų e, atstovas kalbėjo apie ekon komitetą, apie jų darbą. Antrinė, antrinės teisės aktai tikrai nėra mūsų komiteto darbas, mes juos nesikoncentruojame, tačiau noriu paminėti du dalykus, dvi temas, kurias turime aptarinėti ir spręsti. Pirmoji yra ekonominis valdymas. Taip, ekon komitete ponas Fion rengia pranešimą šią temą ir aš tikrai stengsiuosi jo glaudžiai bendradarbiauti, tikiuosi, kad jūs tam neprieštarausite, jūs tam pritarsite ir tikrai svarbu, kad ir mes padarytumėm pareiškimą dėl ekonominio valdymo, negalime tylėti, turime pasisakyti šiuo klausimu. Akivaizdu, kad turime dirbti kartu su ekon komitetu. Turime su jais bendradarbiauti ir turime paraleliai atlikti ir savo darbą. Manau, kad tikrai būtų gerai, jei mes aptartumėm ekon pranešimą ir mūsų pranešimą kartu ir tai padarytumėm plenarniai sesijoj. Toliau kitas dalykas - priežiūra. Ekon komitete šis klausimas svarstomas tekstas po teksto ir jie formuoja savo viziją, taip sakykime, šiuo klausimu. Uh, E, tačiau ne visi dokumentai aptariami jų komitete turi būti aptariami mūsų komitete. Tikrai nebūtinai. Norėčiau grįžti prie to, ką sakė kolega Zylė, kuris, kaip matau, dar yra salėje. E, jūs kalbėjote apie tą konfliktą tarp tam tikrų idėjų arba galbūt na, atspindi tam tikrų idėjų, kurios anksčiau buvo matytos ir tarybų sąjungoje, jų rinkose. Na, nežinau, galiu pasakyti tik štai ką, kad mes visi esame iš skirtingų šalių, turime savo istoriją, savo tradicijas, visi turime savo nuomonę. Aš tikrai jokių būdų nebandau nužudyti kapitalizmo, tai nėra mano tikslas, todėl kad, na, nužudžius kapitalizmą alternatyvų nelabai turėtumėm. Tačiau turime užtikrinti, kad tas, ta sistema, kurią turime, veiktų gerai, puikiai, kad turėtumėm kažkokį mechanizmą, kuris leistų skolintis lėšas, jas investuoti, jas naudoti ir tai daryti geriausiam sąlygom. Tad tikrai ačiū kolegai už pačias įdomiausias išsakytas mintis, už tai, ką jis sakė apie darbą taryboje kalbant apie valstybės skolą. 17 pastraipa konkrečiai apie tai kalba ir joje yra pasakyta, kad ši krizė e, priva, privačią skolą per, perkelė į valstybės lygį padarė. Tai valstybės skola. Ir norėčiau priminti 2008 metus ir atitinkamus pakeitimus, kurie yra susiję su tais metais, su šiom skolom. Ir aš ne visiems pakeitimam pritariu. Ir būtent tas skolos, e, privačios skolos pavertimas valdžios sektoriaus skola ne visais atvejais yra tikslus. Pažiūrėkime į JAV pavyzdį, į jų situaciją. Man atrodo, kad įvairių kolegų teikiami pakeitimai ne visai tiksliai atspindi padėtį ir galbūt reikėtų tai stengtis aiškiau išdėstyti tekste. Tad reikės dar peržiūrėti atidžiai visus pakeitimus. Toliau kažkas iš kolegų sakė, kad užimtumo klausimas nėra gerai sprendžiamas dokumente. Na, galbūt tam galėčiau pritarti, reikėtų viską aiškiau uždėstyti, bet visai nesenai, kai bendravau su ponu Van Rumpoj, irgi su juo apie tai kalbėjome, kalbėjome apie užimtumą ir kalbėjome apie tai, kad e, nereikėtų pamiršti, jog ekonominis valdymas turi būti sprendžiamas subalansuotai, kad tai nėra vien ekonomikos ar finansų ministrams aktuolus klausimas. Ir turime taip pat suvokti, kad šis klausimas turi būti svarstomas skubos tvarka. Taip pat norėčiau padėkoti ir kolegai iš Portugalijos už jo išsakytas mintis. Taip pat dėkoju ir kolegijai iš Suomijos už jos išsakytas pastabas, kurios tikrai buvo svarbios. tikrai išsakė įdomių minčių apie Skandinaviją. Taip pat e, kažkas e, nemažai kalbėjo ir apie Graikiją, apie Graikijos problemas. Norėčiau, kalbant apie Graikiją, paminėti Graikijos visuomenę. Tai yra tokia visuomenė, kurioje tikrai egzistuoja daug konfliktų, daug problemų, bet nepaisant to, jie stengiasi ieškoti sprendimo, dirbti Ir mes lygiai tą patį turime daryti. Ir turime suprasti, kad čia Europoje mes susidurime su tam tikrom problemom, bet turime jas spręsti. Taip pat susidurime su tarptautinė konkurencija, su tarptautiniais mūsų gyvenimo aspektais. Ir, ir tai reikia irgi aptarinėti. Ir aš tikiuosi, kad na, mūsų parengtas pranešimas, tas kompromisinis pranešimas padės spręsti tas visas kylančias problemas. Pirmininkė, visiškai pritariu tam, ką jūs sakėte. Tai yra, kad tikrai egzistuoja labai stiprios geros galimybės parengti pranešimą, kompromisinį pranešimą, tačiau, kaip sakė kiti kolegos, nepamirškime, kad krizė, kurią išgyvename, yra taip pat ir moralinė krizė. Ir 22 pastraipoje aš apie tai ir kalbu. Ir prisimindama savo vizitą į JAV turiu pasakyti, kad, na, uh, Tikrai džiugu buvo, kad galėjome susitikti su finansų pasaulio, finansinių rinkų grėtinėlė, su svarbiausiais atstovais ir džiugu buvo išgirsti ir jų mintis įvairiausiais klausimais ir dalį tų pasisakymų, tų minčių aš stengiuosi atspindėti ir dokumente. Kai kurie kolegos dėje sakė, kad visą tai galima išbraukti iš teksto ir mane tai nuvylė. Mane nuvylė, kad jiems tos mintis visai nepatiko. Aš tikiuosi, kad tas tekstas nebus išbrauktas. Tad e, labai dėkoju visiems už pasiūlymus ir nekantrausiu mūsų susitikimo po vasaros atostogų, kuomet galėsime tęsti mūsų darbą. Ačiū. Ačiū visiems, ačiū per venč, linkiu visiems gerų atostogų ir mes grįšime prie darbų rūpiučio pabaigoje, rugsėjo pradžioje. Ačiū.